So like commissioner... Na kągi, aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią komisijos narę ponę Bulč, tam, kad ji galėtų su mumis pasidalinti savo mintimis apie Tarptautinės jūro organizacijos jūro aplinkos apsaugos komiteto 72 sesiją. Ji vyko Londone nuo balandžio 9 iki 11 dienos. Pone komisarė, mes norėtume, kad jūs taip pat mums papasakotumėt apie uh, naujausią neseniai patvirtintą strategiją dėl to, kaip galima būtų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų uh, išmetimą laivybos sektoriuje ir apie tai, kaip laivybos sektorius galės prisidėti prie to, kad mes galėtume pasiekti ilgalaikius Paryžių susitarimo tikslus. Būtų labai įdomu uh, mums sužinoti, kaip mes galėtume uh, remti tarptautinės jūrų organizacijos tikslus, siekiant mažinti šių teršalų išmetimus, ypač po to, kai e, ši organizacija patvirtino savo pradinę strategiją. Taip pat norėtume, kad jūs mums e, galėtumėt pakomentuoti kitus mūsų e, komiteto darbo susijusius klausimus. Tai yra, būtų, pavyzdžiui, sierai taikomos viršutinės ribas ir taip pat apie e, jūrų šiukšlinimą, apie jūrų, jūras teršinčias šiukšlės. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas ir e, komisarės vadovaujama, vadovaujamos tarnybos puikiai bendradarbiauja ir iš tikrųjų kartu dalyvavome šioje misijoje, kartu lankėmės Londonė, taigi prašau, komisarė, žodis jums. Labai dėkoju. Aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę, ponė pirmininkė, ponė Valijana, gerbėjai pirmininkės pavaduotojai, gal pavaduotoja. Ir gerbėmiai Europos parlamento nariai, man tikrai yra nepaprastai malonu antrą kartą lankytis jūsų komitete. Ir man yra itin malonu šiandien jums papasakoti apie tai, kas daugeliu yra vertinama, kai nepaprastai svarbus susitarimas, kuris buvo pasiektas uh, tarptautinėje jūroje organizacijoje, kuri reguliuoja tarptautinę laivybą. Mes visi žinome, kad ir laivybos, ir aviacijos sektoriai turėtų padėti mums pasiekti su temperatūra susijusius tikslus nustatytus Paryžiaus susitarime. ES jau daugelį metų to reikalauja tarptautinėje jūro organizacijoje ir turime imtis veiksmų kuo skubiau, nes žinome, kad laivybos sektorijoje išmetamų teršalų kiekiai didėja. Septynės jūrų aplinkos apsaugos komiteto 72 sesijoje buvo patvirtintas, buvo patvirtintas strategija. Ši strategija yra labai svarbi todėl, kad joje yra numatyti, numatyta bent jau 50 procentų sumažinti e, išmetimus iki 2050 metų, palyginant su 2008 metų rodikliais. Ir galvojame taip pat apie tai, kaip galima būtų dar šį šimtmetį visiškai, e, sukurti visiškai neteršinti laivybos sektorių. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad technologijos vystosi labai greitai ir mes tikrai galėtume kalbėti apie laivybės sektorių, kuris būtų visiškai netaršus. O dabar sugrį, norėčiau sugrįžti prie Tapnės jūrų organizacijos. Tai yra pirmasis kartas, kaip susitarima pramonės sektoriui taikyti CO2 išmetimų viršutinės ribas. Ir aš manau, kad reikia pasidžiaugti tuo, kad tarptautinių jūrų organizacija parodė pavyzdį. Ir aš tikiuosi, kad kitos organizacijos e, seks tuo pavyzdžiu ir kad mes galėsime tikėtis panašių veiksmų ir aviacijos sektoriuje. Aš manau, kad mes visi galime sutarti, kad e, pasiekti šį sustarimą nebuvo lengva. Europos Sąjunga suvaidino lemiamą vaidmenį. Tie, kas dalyvavo 72-oje jūrų aplinkosaugos komiteto sesijoje, žino, kad iš tikrųjų pasiekti tokį rezultatą buvo nelengva. Nemažai šalių pradžioje nenorėjo pritarti, bet kokiems kiekiais išre, uh, e, išreikštiems uh, E, taršalų mažinimo tikslams. Todėl e, darbo grupė grupių vadovai turėjo tikrai daug ką padaryti, ne tik, dirba ne tik susitikimuose, oficialiuose susitikimuose. ES ir valstybės narės suvaidino lemiamą vaidmenį, komisija vadovavo bendram valstybių narių darbui ir aš norėčiau padėkoti valstybių narių darybininkams. Uh, su kuriais buvau sustikus per pirmąją sesijos dieną. Aš galiu pasakyti, kad ES elgesi vieningai sudėtingose diskusijose. Ir priminiau apie tai valstybėms narėms ir valstybės narės atsižvelgia mano raginimą elgtis vieningai. Visos valstybės narės darė viską, kad galėtų įtikinti trečiasias šalis patvirtinti šią strategiją. Ir kaip Europos komisijos narė galiu pasakyti, kad didžiuojasi šiuo pasiektų rezultatu. Džiaugiuosi, kad mes sugebėjome sutelkti savo pastangas ir pasiekti šį labai svarbų rezultatą. Kartu norėčiau padėkoti ir jums, jūsų kolegoms, Europos parlamento na, na, nariams, ponams Farija Gutelant iš, ir Šuicai Šie kolegos dalyvavo sesijos darbe ir vaidino svarbu vaidmenį. Jie padėjo mums įtikinti kolegas įvairiuose susitikimus, kuriuos dalyvavo ir pramonės, ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Komisija taip pat džiaugiasi, kad mes galėjome gerai bendradarbiauti ir su įvairiais tarptautiniais partneriais ir su laivybos sektoriaus koalicija. Visi kartu sugebėjome sukurti tinkamą pagreitį ir pasiekime gerą rezultatą. Be to reikėtų paminėti ir pol, įvairias politinės de, iniciatyvas. Tony Debrun, pavyzdžiui, politinę iniciatyvą norėčiau paminėti. Taip pat labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad pradinė Tarptautinės jūrų organizacijos strategija yra pirmasis žingsnis siekiant užtikrinti, kad laivybos sektorius būtų švarus. Mes visi sutarėme, kad ši strategija yra tinkama laivybos sektoriui. Tai taip pat bus pirmasis laivybos sektoriaus įnašas siekiant užtikrinti uh, su temperatūra susijusius tikslus nustatytus Paryžiaus susitarime ir tuos tikslus, ko gero, ateityje reikės dar peržiūrėti. Ir mes matome, kad praeitėje atlikti skaičiavimai ne visuomet buvo tikslus dėja. Taigi gali atsitikti taip, kad mes ateiti, kad temperatūra kils greičiau, nei mes tai prognozavome, tai reiškia, kad visi turėsime elgtis dar ambicingiau ir ryštingiau. Ir tikiuosi, kad e, tarptautinės jūros organizacijos e, e, patvirtintas dokumentas įkvėps kitus. Kodėl šis dokumentas yra toks svarbus? Todėl, kad jis tikrai suteikia labai aiškias gairias rekomendacijas pramoniai. Jame nustatyti skaičiais išreikšti tikslai, kurie nurodės laivybos sektoriui, kaip galima būtų uh, E, e, mažinti e, CO2 išmetimus. Ir tai padės pramonės investuoti į naujasias technologijas. Nes dabar lavybos sektorius žino, kad jei bus investuojama į teisingą technologiją ir į žalesnius laivus ir į mokslinius tyrimus, kurie padės kurti netaršias technologijas, tikrai pasiteisins. Ir džiaugiuosi, kad laivybos pramonė, skaitant ir laivų savininkus, parėmė šią strategiją ir nuo pat pirmosios dienos jie beje da, žengė kartu su mumis kojo kojon. Aš esu įsitikinus, kad kai mes pradėsime gyvendinti šią strategiją, laivų savininkai supras, kad šis dokumentas taip pat gali padėti jiems ir taupyti. Ši strategija taip pat nu, nurodo. Nu labai aišku uh, uh, trumpalaikių, ilgalaikių ir vidutinės trukmės uh, priemonių sąrašą, kurios tos priemonės reikalingos siekiant sumažinti išmetimus. Be to, svarbu pasakyti, kad nebus jokios diskriminacijos taikant tas priemonės. Nepaisant to, kad tenai yra paminėtas bendrų bet diferencijuotų pareigų ir atitinkamų pajėgumų principas. Vis tiek, vi, ir, visos priemonės bus taikomos visiems vienodai, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje yra registruoti. Be to yra pasakyta, kad prieš tvirtinant priemonės reikia vertinti šios strategijos poveikį kiekvienai šaliai. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie besivystančias šalis ir apie mažas da, salų valstybės ir mažai įsivyščiusias šalis. Šioje strategijoje taip pat yra numatytos papildomos priemonės, pavyzdžiui, gebėjimų plėtros, mokslinių tyrimų plėtros priemonės. Pripažinta taip pat, kad pripažinta, kad ES finansuojamas MTCC projektas yra labai svarbus. Tai yra gebėjimų stiprinimo projektas. Jis tikrai pasiteisina ir mes manome, matome į pirmosius to projekto rezultatus. Mes galime netgi elgtis dar ambicingiau. Šioje strategijoje taip pat yra numatyti mechanizmai, kurie leis mums tą strategiją peržiūrėti ir gal ją atnaujinti 2023 metais. Tada galėsime daryti atsižvelgdami į realią informaciją apie išmetamus teršalus laivybos sektoriuje. Nes laivybos sektoriaus emisijos sudano 2 iki 3 procentų visų e, teršalų išmetimų pasaulyje. Na kągi, strategija yra gera, bet aš nebejoju, kad visi suprantame, kad dar daug ką reikės padaryti ateityje. Ir kiek aš supratau, jūs norite, kad mes galėtume pradėti dirbti iš karto, nedėlsdami. Ir visiškai jums pritariu. Tarptautinių jūrų organizacija dabar turės susitarti dėl tolesnių veiksmų programos. Tie veiksmai bus reikalingi tam, kad galima būtų įgyvendinti šią strategiją. Dėl tų papildomų priemonių, me, tolesnių priemonių mes e, turėsime susitarti per 73 jūrų aplinkosaugos komiteto sesiją. Ir Taip pat suprantame, kad turėsime tikslus atnaujinti iki 2020 metų, visi dėl to uh, sutarėme. Na kągi, kolegos, mūsų laukia labai dideli iššūkiai ir aš tikiuosi, kad mes galėsime toliau sėkmingai bendradarbiauti, dirbti kaip viena komanda, tam, kad galėtume parengti tinkamus veiklos e, modelius. Norėčiau dar pasidalinti keliomis mintimis, baigdama savo pasisakymą. Aš manau, kad dabar, kai yra patvirtinta šį strategiją ir kai laivybo, tarptautinės laivybos sektorius parodė, kad jie yra pasiruošę prisidėti prie bendrų tikslų, mes turėtume visi tikrai jiems padėkoti, pripažinti tarptautinės organizacijos laivybos sektoriaus e, įnašą į bendrą darbą, bet mes tikrai turėsime dar nemažai padirbėti, da, kad realiai e, būtų įgyvendinami visi šie veiksmai. Ir ES gali vaidinti svarbu vaidmenį kaip svarbus tarptautinis žaidėjas tam, kad e, tai, dėl ko buvo susitarta, iš, iš tikrųjų būtų įgyvendinta. Ir galiu Jums pasakyti, kad Europos komisija atidžiai stebės, kai e, pažanga įgyvendinant šią strategiją. Galvosime taip pat apie papildomas priemonės, tam, kad galėtume užtikrinti, kad laivybos sektorius iš tikrųjų svariai prisidėtų prie to, kad mes galėtume gyvendinti Paryžiaus susidarimo tikslus. Jei iki 2023 metų nebus e, pasiekta realių apčiuopiamų rezultatų, komisija pasiūlys tolesnių veiksmų planą. Na kągi, mes galime pasidžiaugti, kad mums pavyko susitarti dėl gero dokumento, kuris padės mums mažinti klimato kaitą. Ir baigdama, aš norėčiau labai trumpai dar paminėti klausimus, kuriuos jūs, ponia pirmininkė, minėjote savo įžanginėje kalboje. Pirmiausia, priemonės, kurios, kuriomis bus uždrausta gabenti mazutą, kuris netitinka sierai taikomų normų. Kitame MEPS susitikime spalio mėnesį mes patvirtinsime tas priemonės. Antra, mes susitarėme taip pat. Susitarėme aptarti galimybę uždrausti gabenti sunkui mazutą Arkties regione. tai yra reikalinga tam, kad galėtume apsaugoti unikalią e, arkties, gamtinę arkties aplinką. Ir trečia, aš norėčiau taip pat pasakyti, kad e, da, jūrų šiukšlinimas tai yra ta tema, kuris susilaukia vis didesnio dėmesio tarptautinėje jūros organizacijoje. E, mes da, siūlome atnaujinti Marpol konvenciją. Ir šiuo klausimu aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu su jumis aptarti mūsų pasiūlymą dėl uostų prieimimo renginių skirtų šiukšlėms iš laivų šalinti. Taigi mes kūrėme visai neblogą modelį ir dabar aš esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus ir dėkoju šią galimybę. Dėkoju, gerbiama komisarė, už visą pateiktą informaciją. Dabar suteiksiu galimybę komiteto nariams pakalbėti, bet dabar pirmiausia delegacijos nariams suteiksime žodį. Ponui Farijai suteikčiau, bet jis džentelmenas tai leidžia poniai Kutelant pasisakyti. Dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamą komisarę, dėkui ponė Farija. Aš buvau viena iš šios misijos bendra pirmininkių. Noriu padėkoti komisijos nariai už pasiryžimą e, dirbti, už jūsų norą bendradarbiauti ir taip pat dėkojame ir visos komisijos vardu. valstybės, e, kurios yra šios organizacijos narės per MEPC sesiją padarė nemažą žingsnį į priekį. Žinom, kad JAF nori dar daugiau, kad 70-100 procentų būtų iki 50 metų mažin, mažintas, mažinama tarša, e, bet aišku, kalbama kol kas apie 50 procentų tikslą strategijoje. Ir labai svarbu, kad mes paskatintume Tarptautinę jūro organizaciją ir toliau aktyviai veikti. Labai gerai, kad jūs e, paminėjote, kad komisija nuolat uh, seks situaciją ir darys spaudimą, nes jei norime mm, Paryžiaus susitarimą įgyvendinti, tai tie tikslai turi būti ambicingesni. Laivų, laivybos pramonė e, iš tiesų mm, yra nemaža problema, nes e, išmetimai sudaro labai nemažą visos taršos dalį. Ir jei situacija nesikeis, tai uh, tikrai laivyba, jei niekas nesikeis, iki 50 metų, 50 metais sudarys 70 procentų visos taršos. Taigi laivyba yra didelis teršėjas ir labai svarbu tą spaudimą uh, E, tarptautinė jūro organizacija išlaikyti. Jūs tą irgi minėjote, o per e, MEPC e 73 posėdį taip pat turim pagalvoti, kokių veiksmų norim ir negalim laukti iki 23 metų per kitą MEPC posėdį turime jau pareikalauti rezultatų. Bet mes turim labai aiškiai išdėstyti, ko mes iš jų konkrečiai norime ir kokių konkrečių veiksmų norime, nes jei metai bėgs ir jų nespausime, tai niekaip negalėsim užkirsti kelio tam, tai dideliai laivybos pramonės taršai. Taigi aš norėčiau pasakyti komisijai, kad testų darbą, nepaleistų vadžių iš rankų, spaustų juos, kad jie mm, prisimtų atitinkamus e, teisės aktus, o parlamentas savo ruoštų bus e, eis petis, petis į petį su komisija. Nes iš tiesų norim ne tik Paryžiaus sustarimą įgyvendinti, bet norim užtikrinti, kad laivybos pramonė keistusi, transformuotųsi, nes kitaip išliks sena, sena tokia neatsinaujinusią, pasenusią pramonės šaka ir negalės drąsiai žengti į ateitį. Jie patys turi uh, savo techninę pažangą vykdyti. Nega, už juos niekas negali to padaryti. Mes spaudžiam ir automobilių pramonę, tai lygiai taip pat negalim nespausti laivybos pramonės ne kiti už juos turi tą padaryti, mes galim padėti, bet jie patys, pati laivybos pramonė, turi stengtis e, transformuotis ir keistis ir tikrai e, tęskime bendradarbiavimą. Ponas Farija, dėkui gerbiama e, komisarė, malonu matyti jūs mūsų posėdžiuose, jūs labai aktyviai veikiate, labai esate pasiryžusi kovoti su klimato kaita. Taigi džiaugiamės, kad galime kartu su jumis dirbti. Ir malonu, kad jūs pabrėžėte mm, tą, kad svarbu būti ambicingiams. Jūs sakote, kad mm, pavyko pasiekti gerą susitarimą, bet tikrai jis nėra geras, aš galiu tą pasakyti ir kolegė čia man pritars, jūs minite tą tokį uh, svarbų susitarimą per tarptautinį e, laivybos susitikimą mažinti šias išmetimus, kad jie būtų nuliniai 50 metais. Bet tas neįvyks, nes matome, kaip viskas vyko pagal nes matome, kad čia remiamasi 2008 metų dokumentais. Mes turime e, MRV reglamentą 15 metų skirtą laivininkystiai. Ir laivai turi pateikti ataskaitą apie savo išmetimus. Tai mm, tuo skatiname duomenų skaidrumą ir uh, užtikriname, kad būtų reikalingi duomenys tiem, kas priima sprendimus, taip pat ir mums. Duomenų surinkimo sistema. Europos Sąjungos uh, sistema, kaip jau buvo sakyta, bus ko gero peržiūrėta kad dėrėtų su tarptautinės e, jūrų organizacijos sistema. Ir norėčiau paklausti, kada komisija planuoja pateikti pasiūlymą dėl ES MRV teisės aktų ir kaip bus užtikrintas duomenų skaidrumas, ypač krovinių gabenimo srityje nes tikri duomenys apie krovinius peržiūrėtame MRV reglamente neįtraukti. Ir galiausia, noriu paklausti, ar komisija uh, pasisakys už pažangesnį, skaidresnį ES reglamentavimą. Nežinau, kad jūs esate pažangi uh, ar bus sutinkama su tais žemesniais, netokiais ambicingais tarptautinės jūro organizacijos tikslais duomenų rinkimo ir teikimo srityje. Per posėdį buvo pasakyta, kad reiktų drausti Antarktikoje sunkioje mazuto naudojimą. O kaip su Arktika? Arktika nebuvo paminėta. Aš praėjusią savaitę buvau pasaulinėme jūrų universitete ir tarptautinės jūrų organizacijos delegatam pateikiau šį klausimą ir jie, aišku, neatsakė į jį. Tie galėčiau pasakyti. O jum, gerbima komisarė, norėčiau pasakyti, kad jūs iš tiesų labai efektyviai dirbat ir skatinate mus būti daug aktyvesnius. Mes esame ambicingi, jūs esate ambicinga, bet turime siekti, kad tos mūsų ambicijos, ambicijos taptų realybė. Pone Suis negalėjo šiandien, ponė Suisa negalėjo čia šiandien atvykti į šį posėdį, nes dabar sėdi AFET komitete. Tai aš noriu atsiprašyti jos vardu. Dėkoju, ponė Farija, dabar ponas Eikaut. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti komisariai. Malonu, kad vėl jinai atvyksta pas mus. Buvo malonu su jumis sustikti Londone. Ir aš norėčiau jum asmeniškai padėkoti, padėkoti ir jūsų komandai, komisijos darbuotojam, kurie labai daug padirbėjo, kad būtų tas susitarimas pasiektas. Ir čia Estija, kaip buvusią pirmininkę, irgi noriu pasveikinti, nes jie tęsia darbą šioje srityje. Nes Estija taryboje jaučiasi atsakinga už tai, kad būtų viskas paruošta tam Londono susitikimui. Ir kai vyksime į kitą MEPC susitarimą, susitikimą, tai turime būti pasirengę ir vieningi. Nes e, matėme per šį susitikimą, kad e, ta tokia didelių ambicijų koalicija pasiteisino. Ir maršalų salas čia reikia pagirti, kurių vaidmuo irgi buvo labai svarbus. Ir taip pat dar noriu pasakyti, dar kalbėsiu ir apie aviaciją, bet noriu pasakyti, kad spaudimas daromas tokia organizacija kaip Tartutinė jūrų mm, organizacija pasiteisina. Žmonės toje organizacijoje irgi suprato, kad savaitė negali baigtis nepasirašius susitarimo Ir tas irgi yra labai gerai. Labai gerai, kad tarptautinė jūro organizacija suprato, kad, kad to susitikimo rezultatas turi būti susitarimas. Jei dabar pažiūrėtume, kas vyko Londone, tai šiek tiek yra nerimo dėl Latinų Amerikos regiono nes galėjom nuspėti, kad kai kurios šalis, pažiūrėjau, kaip Saudo Arabija, bus tokios mm, nelinkę tartis ar JAV. Tai tas mūsų nestebino, bet, nes iš esmės to ir tikėjomės iš jų, bet Latinų Amerika e, su savo tokiu nelankstumu nustebino ir turime investuoti į santykius su, Amerikos, su Latino Amerikos šalimis, kad jos žengtų tuos kitus tolesnius reikalingius žingsnius. Kai jūs sakot, kad šis susitarimas yra istorinis, tai žiūrint iš tarptautinės jūro organizacijos pozicijų gal taip, bet žiūrint iš klimato, kovos su klimato kaita pozicijų, tai jis netoks jau ir istorinis mes kaip žalieji labai dažnai skundžiamės, bet reikia ir pagirti gerus dalykus ir čia turime laivininkystės pramonę pagirti, nes jie labai prisidėjo prie to susitarimo. Nes sakė, kad jie nori tų e, išmetimų mažinimo tikslų. Ir tai rodo, kad uh, laivybos pramonė netgi yra mm, užbėgusi už akių daugeliu vyriausybių. Ir tai nieko blogo, ypač jei tai veda prie geresnio susitarimo. Ir aišku, toliau reikia dar dirbti, nes turim atvirai pripažinti, kad šis tikslas tikrai netitinka e, Paryžiaus susitarimo tikslų ir netitinka uh, to, apie ką kalba IKAO, taip IKAO galbūt gali sakyti, kad jie yra pirmoji tokia pasaulinė organizacija turinti jau sustarimą, bet e, tarptautinė jūro organizacija turėtų galėti pasakyti, kad mūsų, mes turime tą tokį absoliutaus mažinimo tikslą. Ir čia turime be tų tikslų neužmiršti ir tų veiksmų, kurių iškart dabar turim imtis. Taip, jūs teisi, komisarė, sakėt, kad turime renkti tą veiksmų planą nieko nelaukdami, bet susidaro įspūdis, kad tą veiksmų planą dabar renksime per ateinančius penkerius metus. Bet reikia tokių iškart veiksmų, kurių jau galėtume iškart imtis ir nelaukti tų penkerių ar daugiau metų nes kiekviena išmesta CO2 molekulė prisėda prie mūsų planetos šilimo. O dabar kalbant apie 30-uosius metus, tai tais metais jau kiekvienas naujas laivas turi neturėti išmetimų. Jo išmetimai turi būti lygus nuliui. Ir tai reiškia, kad Europa irgi turi pagalvoti, ką mes darome su ta suskistintų mm, dujų tiekimo infrastruktūra, kuri yra susijusi su laivyba. Tai ar ta suskistintų terminalų visa infrastruktūra neužkirs mum galimybių e, pasiekti mūsų tą netaršių visiškai laivų tikslą 30 metais. ICAO, Tarptautinė aviacijos organizacija, civilinės aviacijos organizacija. Aš žinau, kad jūs norite, kad kuo daugiau e, dalyvių dalyvautų tokiuose procesuose. Tai matome, kad šitame procese jau atsirado nemažai spragų, ypač kai kalbame apie kompensacijos aspektą. Ir dabar, kai Tartautinė jūro organizacija sutiko su absoliutaus mažinimo tikslu, tai mes dabar turime paspausti ir į kao, kad ir jie neatsiliktų. Ir čia yra tas e, kelio gairių planas iki 50 metų tai norėčiau, kad komisija įtrauktų ir aviaciją, ir laivybą į tą planą, kad ne tik Tarptautinė jūro organizacija, bet ir ICAO darytų viską, ko reikia. Nes jei aviacija vilksis odegoj, tai tikrai nieko gero. Ir taip pat e, dėkoju jums už darbą, taip pat ir uosto įreng... prieimimo įrenginių srityje. But if there is someone else, please indicate. Mr. Lyze. Na kągi, ponas Lyze. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisarė. Iš tikrųjų, atrodo, kad žengtas labai svarbus žingsnis į priekį, net uh, Ar kur galėjome to tikėtis? Rezultatas tikrai spūdingas, taigi labai dėkojame ir jums, ir visiems kitiems, kas prie jo prisidėjo. Aš taip pat pritariu tiems, kas sakė, kad iš tikrųjų mes dar nepakankamai padarėme tam, kad galėtume gyvendinti Paryžius susitarimą. Todėl turime daryti tolesnį spaudimą. Ir aš manau, kad šį susitarimą dar lapsniškai galima būtų stiprinti. Aš turiu klausimą ir jį gal reikėtų suvokti platesnėme kontekste. Taigi, mums buvo pasakyta, kad komisija iki gegužės mėnesio ketino pateikti mums pasiūlymą, trečiąjį pasiūlymą. Ir aš girdžiu, nežinau, ar ta informacija yra te, uh, tiksli ar ne, bet aš girdėjau gandų, kad komisija atsisakė ketinimų teikti tą pasiūlymą. Bet tai mums atrodytų absurdiška. Uh, Mes net kreipėmės į Europos parlamento pirmininką dėl to. Mes norime, kad ta procedūra būtų tesiama. Mes kalbame apie tarptautinį susitarimą, kuris yra susijęs su tam tikrais įsipareigojimais. Taigi turėtume e, dirbti sparčiau. Taigi norėčiau jūs kreiptis ir paraginti jūs pateikti mums tą pasiūlymą, kad kolegos galėtų jį kuo skubiau išnagrinėti. Gal jūs taip pat galėtumėt nusiųsti signalą ir komisijos pirmininkui, nes e, visiškai yra nepriimtina, kad birželio, iki birželio nieko negausime. Taigi turėsime ko gero laukti lapkričio. Tai bus dėlsama. Ir mes atrodysime tikrai gan juokingai. Atrodys, kad Europos parlamentas tiesiog uh, porą metų nieko neveiks. Taigi mums reikia to pasiūlymo dėl šmitalų stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuo skubiau. Pone Dali, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš karto norėčiau padėkoti komisijos nariai. Aš prisimenu, kaip mes šioje salėje bendravome su jumis ir jūs mums tuomet pasakojote apie tai, kas vyko, kokios vis diskusijos vyko tarptautinėje jūrų organizacijoje ir kiek aš suprantu, šis dokumentas yra tikrai labai svarbus žingsnis į priekį. Aš norėčiau, kad mes ir toliau darytume spaudimą, nes mes dabar kalbame apie 2050 metus, taigi ta, ta, ta, Tai tikrai yra labai ilgalaikė perspektyva ir todėl mums reikia susitarti ir dėl trumpesnės ir vidutinės trukmės perspektyvų tikslų, tam, kad laivybos sektorius realiai pradėtų mažinti e, išmetamų teršalų kiekius. Ir aš norėčiau dar paklausti, ar komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl trumpalaikės ir vidutinės trukmės perspektyvų tikslų, Mane neramina tai, kad kai mes kalbame apie tikslus, kurie yra nustatomi 2050 metams, mes iš tikrųjų leidžiame suprasti, kad ilgą laiką galima bus nieko neveikti. Ir tuomet e, bet koks. Ir aš manau, kad e, reikia nustatyti sektoriams trumpalaikės e, truk, trukmės tikslus, tam, kad jie iš karto dabar pradėtų reaguoti. Todėl Ehm, mums e, svarbu taip pat suprasti, kad visi sektoriai turėtų prisidėti prie mūsų bendrų pastangų. Ir turime pasakyti, kad visi turėtų e, prisidėti. Kiekvienas e, sektorius turėtų padėti mums mažinti taršalų išmetimus tam, kad galėtume pasiekti e, visam pasauliu taikomus tikslus. E, jūs esate įsitikinus, kad technologijos patobulėjęs per tuos 30 metų. Aš taip pat tikiu technologijų e, pažangą, Bet aš manau, kad leisti dabar suprasti bet kokiam sektoriui, kad jie nieko neturi daryti, gali tiesiog sėdėti ir laukti, kol bus sukurtos naujos technologijos, tikrai bus negerai, nes tai neskatins jų kurti naujų technologijų ir tai pakenks jų konkurencingumui, lyginant su kitais sektoriais ir su kitais žemynės. Taigi aš norėčiau, kad laivybos, laivybos sektorius prisidėtų prie bendrų pastangų, kad jis kurtų naujoves ir prisidėtų prie to, kad būtų kūriamos naujausios technologijos. Ir mes ES turėtume skatinti sektorių tai daryti, nustatydami trumpalaikės ir vidutinės trukmės tikslus. Na kągi, niekas daugiau nenori pasisakyti, tame žodį sutikmės komisijos nariai. Labai dėkoju ir dėkoju už jūsų uh, uh, padrasinimą ir taip pat už tą spaudimą, kurį jūs man darėt. Už visus raginimus. Taip, aš esu pasiruošusi padaryti viską, kad paš, mes pašalintume transporto sektoriaus daromą neįgiamą poveikį visuomeniai. Ir tarša, klausimas susijęs su tas e, žmogaus veikata, pavyzdžiui, da, da, triukšmo, ta tarša triukšmų tikrai yra didžiulė, šimtai tūkstančių žmonių, e, šimtai tūkstančių žmonių miršta anksčiau uh, laiko dėl įvairių taršos formų ir turime kažką daryti. Manau, kad mes tikrai turime nuolat kalbėti apie tas, tos neigiamus išorės veiksmų, veiksnius. Turime tą diskusiją įtraukti kiekvieną pilietį. Mes turime taip pat elgtis ryštingai. E, ir žinome, kad kol nežinome apie kokią nors problemą, nieko negalime ir daryti. Dabar komisija e, renka vis daugiau statistinių duomenų, mes rengiame taip pat specialias apibrieštis, pavyzdžiui, apie tai, ką, ką reiškia iškasnio kūro atsisakymas ir kaip tai gali padėti mums gerinti užimtumo situaciją ir skatinti ekonominį augimą. Taigi reikia gerai apskaičiuoti visus galimus neigiamus padarinius ir taip pat be abejo naudą. Tai yra tai, kiek mes galėsime sutaupyti, siekdami užtikrinti, kad iki 2050 metų teršalų nebeliktų. Gal mums pavyks netgi pasiekti tų tikslų ir anksčiau. Labai trumpai dabar norėčiau sakyti jūsų patytus klausimus. Pirmiausia, priemonės, kurios bus tvirtinamos siekiant e, įgyveninti šią strategiją. Pradėsime dirbti jų Liepos mėnesį kartu ir spalio mėnesį yra numatytas dar vienas susitikimas šių metų spalio mėnesį ir mes kalbėsime kaip tik apie trumpalaikės priemonės, trumpalaikės trukmės priemonės. Ir e, mes turime e, konkrečius pasiūlymus. Pirmiausia, tai yra energijos vartojimo efektyvumo rodikliai su greičiu susiję rodikliai laivų modernizavimo e, rodikliai. Aš manau, kad mes turėtume iš tikrųjų e, visi sutelkti pastangas, kad galėtume apibriežti ir nustatyti tas trumpalaikės, e, trumpalaikės perspektyvos priemonės kad galėtume jau 73-oje jūro aplinkosaugos komiteto sesijoje tas priemonės aptarti. Toliau pa, stebėjimo ataskaitų teikimo ir tikrinimo dokumentas, reglamentas. Mes tiesiog šiek tiek atidėjome šio dokumento pateikimo terminą ir tikiuosi, kad kai jūs grįšite iš ato, vasaros atostogų, galėsite tą dokumentą gauti. Mes dabar baigėme atlikti poveikio vertinimą. Mes kartu su kolegė rengėme šį dokumentą Ir aš susitikinus, kad mes galėsime šį dokumentą jums pateikti iš karto po vasaros atostogų. Tai bus konkretus pasiūlymai. Kaip paminėjau, priemonės, taigi toliau buvo pateiktas klausimas apie Arkties regioną ir apie draudimą gabenti tenai sunkųjį mazu, mazutą. Specialusis komitetas, speciali darbo grupė, kuri yra skirta šiai temai, pradė, pirmą kartą pradės dirbti 2019 metų pradžioje. Man buvo pranešta apie tai, kad pagal Marpol konvenciją jau galioja panašus draudimas Antarktidos regionui. Taigi mes tuo dokumentu, tuo, tuo draudimu pasiremsime taip pat. Toliau kolegos taip pat klausė apie veiksmų planą. Galiu pasakyti, kad e, mes suformulavom labai aišku įsipareigojimą, nors mums nepavyko iš tikrųjų susitarti dėl e, e, konkrečių veiksmų plano, tačiau mes visi įsipareigojame aptarti ir susitarti dėl uh, pagrindinių veiksmų, kurių reikės imtis artimiausių metų plano. Taigi per tas dėrybų savaitės dėl šito įsipareigojimo sugebėjome susitarti. Dar vienas dalykas, jūs taip pat minėjote Braziliją, Argentiną. Čia iš tikrųjų yra šiokių tokių problemų, bet labai yra įdomu tai, kad šių šalių požiūris yra kitoks. Uh, jie save įsivaizduoja kaip logistikos subjektus. Jie ne, nėra stambus laivų savininkai ir todėl jų požiūris gal šiek tiek yra kitoks. Aš atsimenu beje mūsų diskusijas Londone ir jų pozicija yra visiškai kitokia ir jie kelia visiškai kitus klausimus. Uh, Ir mes kalbėjome jau apie tai su įvairiomis tarnybomis, apie tai, kaip galima būtų surasti šioms šalims e, tinkantį požiūrį. Ir jų požiūris yra kitoks nei, pavyzdžiui, graikų ar bet kokių kitų šalių, kurios turi tikrai didelius laivynus. Taigi gal mums pavyks kaip nors įtikinti tas šalis prie mūsų prisijungti. Ir JAV be abejo yra taip pat atskiras atvejas šio, uh, uh, šiuo klausimu. Saudo Arabija nuolat e, skundžiasi dėl to, kad mes, nuolat, e, kad mes norime mažinti naftos e, vartojimą. Ir kai siekti CO2 išmetimo mažinimą galima įvairiomis priemonėmis. Ir aš visuomet jiems sakau, kad ne, mums, mes nesam nusiteikę prieš naftą. Mes esam nusiteikę prieš tai, kad iškastinis kūras yra naudojamas taip, kad teršiama yra aplinka. Ir iš tikrųjų gal uh, mes galėtume daugiau dėmesio skirti švarioms technologijoms, nes, kaip jums yra žinoma, komisija remia technologinio neutralumo principą. Mes remiame visas priemonės, kurios užtikrins švarų judumą. Ir uh, jūs matote, kad per pastarusius trejus metus situacija iš esmės pasikeitė. Ir dabar galiu paminėti aviaciją. Aviacija yra labai geras pavyzdys, beje. Prieš trejus metus niekas nenorėjo nieko girdėti nei apie elektrą varomus lėktuvus, nei apie hybridinius lėktuvus. O dabar jau Rolls-Royce'as paskelbė, kad ketina iki 2010 metų pa, na, suprojektuoti ir sukurti švarų lėktuvą. Ejabas taip pat, kiek mums yra žinoma, šiuo metu kūrė hybridinių variklių lėktuvus, negalvoja apie elektravaromus lėktuvus. Taigi matome labai rimtų pokyčių ir todėl turime e, elgtis nuosekliai ir turime nuolat skatinti visus siekti kuo toliau Ir ko gero jūs prisiminat, kad e, kai prieš dviejus metus IKAO susitarė e, dėl labai pažangaus susitarimo, tuomet tarptautinė jūrų organizacija pasakė, kad ne, jūs aviacijos sektorius yra visiškai kitoks, mums tokie susitarimai netinka, bet jūs matote, kokia yra situacija e, šiandien. Labai svarbu yra kalbėti apie problemas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad uh, to, apie tas problemas būtų kalbama taip, kai, a, a, kaip apie spręstiną dalyką, kad e, būtų normalu kalbėti apie tas problemas. Na kągi, aš tikiuosi, kad mes sėkmingai dirbsime ir kad kitą kartą galėsiu papasakoti jums taip pat apie dar geresnius mūsų darbo rezultatus. Uh, Ačiū Jums labai už įdomius atsakymus. Galbūt tai atrodo nesvarbu, bet visgi manau, kad tai yra svarbu. Dėl naujos MRV sistemos, stebėsienos ataskaitos teikimo ir vertinimo sistemos. Aš viliuosi, kad dar iki vasaros jie pasirodės, nes kitu atveju mes praradinėsime laiką. Kitais metais vyks rinkimai ir mes nežinome, kokia bus kita komisija, nei koks bus kitas parlamentas skaidrumas ir realūs krovinių duomenys. Aš maniau, aiškiai pasakiau, kad mes baigėme poveikio vertinimą ir teiksime pasiūlymą iki rudens. Taip, iki rudens. Per vėlų, nes po to pavasariu bus rinkimai komisarė, bet kuriuo atveju reikia atkreipti dėmesį į skaidrumo problemas ir realius krovinių duomenis. Tai yra esminės aspektas MRV sistemoje. Ar bus tai numatyta? Mes sudarome vaizdą, kad mes nusileidžiame iki jų žemo ambicijų lygio. Tai ar jūs per kitą peržiūrą siūlote neįtraukti realių krovinių duomenų? Visa tai, ką jūs paminėjote, yra dalis poveikio vertinimo. Aš dabar, aišku, negaliu pateikti informacijos, nes poveikio vertinimas dar nėra baigtas, tad plačiau nekomentuosiu. Tik sureaguosiu jūsų pastabas su Kanietė kitą savaitę. Jodien yra Bruselėje. Aš pasikalbėsiu su juo ir pasižiūrėsiu, ar galima kažką padaryti, kad pagreitintume procedūrą. Aš atkreipsiu dėmesį į tai, dėl ko jums kyla nerimas, bet visa tai, ką jūs paminėjote, bus įvertinta, skaidrumas ir visa kita. Dar kartą labai ačiū, komisarė. Manau, dar bus ne viena proga ir toliau diskutuoti šią temą. Labai ačiū, dėkoju už Jūsų paramą. we move to an exchange of views with the Commission on digest. Dabar keisimės nuomonėmis su komisija apie virškinamojo trakto vėžį. John Ryan, komisijos atstovas, visuomenės sveikatos skyriaus direktorius, paprašysiu jo pirmiausia pasisakyti, o po to suteiksiu žodį nariams, kurie norės pasisakyti, paprašysiu kelti rankas. Pane Ryan, žodis jums. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu parengęs skaidrių, kurios padės paaiškinti, apie ką kalbu. Dėkuoju, kad pakvietėte mane apsikeisti nuomonėmis apie virškinamojo trakto vėžį. Aš pateiksiu konkretesnės informacijos apie mūsų darbą šioje srityje. Manau, pirmiausia, būtų gerai pasižiūrėti, na, kokia yra šio vėžio skūrimo našta ES. Mes turime vėžio informacinę sistemą, pagal kurią ir gauname skaičius. Dabar jums parodysiu skaidrės. Pirmoji skaidrė. Kaip matote, virškinamojo trakto vėžys sudaro beveik 20 procentų viso vėžio tipų 28 valstybėse narėse. Kolorektalinės vėžys yra trečias pagal dažnumą tarp vyrų ir antras pagal dažnumą tarp moterų. Šie skaičiai yra svarbus. Antra, kalbant apie kolorektalinį vėžį, tai yra antra pagal dažnumą mirties priežastis tarp vyrų ir trečia pagal dažnumą mirties priežastis tarp moterų. Pasižiūrėkime į prognozijas 2018 metams. Bus daugiau negu 300 tūkstančių šių atvejų ir e, daugiau nei 150 tūkstančių žmonių miras nuo šios lygos. Šios skaidrės e, rodo, kad e, analizė nėra optimistiška, vis dažniau atsiranda naujų šios lygos atvejų. Negana to, mirtingumo tendencijos rodo, kad buvo pasiekta teigiamų rezultatų per pastaruosius keliarius metus. Vadinasi, kolorektalinis vėžys išlieka mūsų prioritetu, nes jo sunkumas yra akivaizdus. Kolorektalinis vėžys yra vienas iš tų, kuriam galima užkirsti kelią ir ankstyvi tyrimai gali išgelbėti gyvybės. Komisija nagrinėjo, kaip yra taikomos vėžio rekomendacijos, kurios buvo paskelbtos praėjusiais metais. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią informaciją. Šioje skaidrėje jūs matote, kad šiandieną 28 valstybėse narėse yra numatytos programos lyginant su 12 e, prieš penkerius metus, kai buvo paskelbta programa, e, atsiprašau, 20 šalių dabar yra tokia programa, kur yra numatyti ankstyvi kolorektalinio vėžio tyrimai. E, čia yra tikrinami asmenys nuo 50 iki 74 metų. Jiems yra numatyti tokie ankstyvi tyrimai. Tai yra labai svarbi informacija ir vis daugiau žmonių yra tyriami. Nors e, statistika šalise skiriasi, taip pat kaip skiriasi ir protokolas bei atitinkami tyrimai. Praėjusiais metais komisija pabrėžė, kad būtina pagerinti kokybę, apriepti ir stebėsena šių programų. Nežinau, ar jūs skaitėte laikrašius per pastaruo, pastarąsias kelias savaitės, bet dviejose valstybėse narėse iškilo skandalų dėl vėžio tikrinimo programų kokybės kontrolės. Įrodymai demonstruoja, kad akiv... būtina tobulinti šias programas ir užpildyti spragas. Labai tikėtina, kad ES šios lygos atveju gerokai išauks dėl E, vyresnio amžiaus, ilgesnės gyvenimo trukmės ir dėl to labai svarbu užtikrinti geros kokybės ankstyvus tyrimus. Aš čia norėčiau paminėti kelis aspektus, kurie yra susijęs su kolorektalinio vėžio tyrimais. Visų pirma, tai yra numatyti 12 punktų, kurie padeda sumažinti vėžio riziką, taip pat yra patiktos atitinkamos rekomendacijos, pavyzdžiui, mažesnis tabako ir alkoholio vartojimas, sveiko kūno svorio išlaikymas, sveika mytyba, vaikų vakcinavimas prieš hepatitą B, taip pat dalyvavimas vėžio tyrimų programuose. Visi šie veiksmai yra finansuojami per bendrus veiksmus pagal ES sveikatos programą Tai buvo pradėta prieš tris savaitės. Antras svarbus aspektas yra susijęs su techninė pagalba. Mes siūlome techninę pagalbą toms šalims, kurios to paprašė ir kurios išreiškė savo poreikius. Visą tai bus finansuojama iš sąjungos biudžeto. Jau dabar mes dirbame, nustatėme šalis, kuriams reikia konkrečios pagalbos ir dabar jau numatome finansavimą. Negana to, Mes siekime pagerinti tyrimų ir priežiūros kokybę. Dabar rengiame rekomendacijas ir gerosios praktikos gairės. Jos bus prieinamos ir piliečiams, ir pacientams, ir politikos sprendimų prieimėjams. kaipgi mes sprendžiame neužkrečiamų lygų keliamas problemas, įskaitant ir vėžį, tame tarpe ir skrandžio vėžį. Mes esame pritaikę pasaulio sveikatos organizacijos savanoriškus tikslus, taip pat esame nusistatę tobulinimo tikslus ir visos valstybės narės yra tam pritarusios kartu su komisija. Todėl mes remiamės šiais tarptautiniais tikslais, jie yra mūsų atskaitos taškas. Siekiame nustatyti geriausiąją praktiką numatyti, kas geriausiai veikia ir kas geriausiai padeda nustatyti vėžio atvejus. Mes dirbame su valstybėmis narėmis ir tikimės, kad bus galima dalytis gerąją praktiką, ta, kuri iš tiesų veikia. Komisija siekia prisidėti prie šių gyvendinimo pastangų nacionaliniu lygmeniu per ES biudžetą, per ES sveikatos programas ir per kitus finansavimo mechanizmus. Jau yra numatomas toks finansavimas vėžio srityje. Penkios valstybės narės savanoriškų pagrindų pasirinko kolorektalinio vėžio tyrimus ir paprašė atitinkamos pagalbos tam, kad būtų galima parengti nacionalinės programas. Todėl mes aktyviai dirbame su valstybėmis narėmis, kad jos galėtų parengti tas programas ir sustiprinti jas nacionaliniu lygmeniu. Noriu pabrėžti, kad mes čia dirbame ne vien su įprastais partneriais. Neseniai Europos investicijų bankas paprašė nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų investuojama į protonų terapijos centrus, kad būtų galima juose gydyti vėžio pacientus. Vadinasi, Mes remiamės tarptautiniais tikslais ir norime numatyti tokius veiksmus, kurie padės valstybėms narėms daryti pažangą, ypač toms, kuriuose situacija dėl šių lygų yra liūdniausia. Mes tikimės patobulinti bendrus standartus. Su kokiais iššūkiais susituria sveikatos priežiūros sistemos? Kaip jau sakiau, gyvenimo trukmė yra ilgesnė, žmonės kenčia nuo chroniškų lygų, reikia vis daugiau sveikatos priežiūros, taip pat atsiranda naujų gydimo būdų, naujų e, technologijų ir svarbu suprasti, kad ištekliai nėra neriboti. Vadinasi, reikia peržiūrėti sveikatos priežiūros sistemas tam, kad daugiau dėmesio būtų skiriama e, sveikatos e, prevencijai ir jos skatinimui. Taip palaipsniui bus sumažinta našta kliūnanti sveikatos priežiūros sistemoms. Negana to, komisija kartu su EBPO ir sveikatos observatorija rengia ataskaitą atsižvelgdama į šalių profilius. Mes stengiamės nustatyti, kur yra spragos ir padėti parengti nacionalinius kovos su vėžiu planus. Tokia štai yra situacija, kai kalbame apie virškinimojo trakto vėžį. Na, aišku, labai svarbu numatyti ir Europinį registrą tam, kad mes galėtume geriau suprasti, kokia yra situacija vietoje. Ačiū, direktoriau. Dėkoju, kad atvykote direktoriui. Aš visiškai suprantu jūsų atsidavimą šiai sričiai. Labai svarbu, kad komisija dirba šioje srityje. Tai yra dalis platesnės temos. Tai šiandieną mes kalbame apie virškinamojo trakto viešį. Tai, kas dabar vyksta, kelia didžiulį nerimą nes mes kalbame apie 365 tūkstančius mirčių per metus ES. Tūkstančiai žmonių kasdien miršta nuo virškinamojo trakto vėžio. Pagalvokime, kiek aukų nusineša teroristiniai išpoliai ar lėktuvo e, kritimas Šie skaičiai yra kur kas didesni, tad klausimas, ką mes galime padaryti, nes atrodo, kad niekam nerūpia. Antra. Mes šioje srityje turime vieną priešą, tai yra kasos vėžys. Įvairiems vėžio tipams galima užkirsti kelią, tarkime, kolorektalinis vėžys gali būti suvaldytas, jeigu jis yra anksti nustatomas, bet to negalima pasakyti apie kasos vėžį. Labai sunku yra jį nustatyti ir dar sunkiau jį gydyti. Kai yra nustatoma diagnozė, jau būna per vėlu. Tad kasos vėžys iš esmės yra mirties nuosprendis. Keli faktai. 64 procentai europiečių sako, kad nieko nežino apie kasos vėžį kasos vėžys yra mirtinas visame pasaulyje. E, maždaug e, penkerius metus tik tai išgyvena žmonės, o 3 procentai tik tai išgyvena, jeigu kalbame apie plaučių vėžį, tai yra 12 procentų. Prostatos vėžys 50 procentų išgyvenimo tikimybė. Iki 2025 mirtis nuo kasos vėžio išauks iki 50 procentų lyginant su 2010-aisiais, bet žinios apie šią lygą yra labai neišsamios. Sunku nustatyti simptomus, sunku anksti nustatyti šią lygą, kad ją būtų galima laiku išoperuoti. Aukštas mirtingumas rodo, kad sunku yra anksti nustatyti šią lygą rimtis atitinkamų gydimo būdų. Negana to, finansavimas šios lygos gydimui yra labai mažas, mažiau nei 2 procentai viso vėžio, kovos su vėžiu skirto finansavimo ir tai e, ją dažnai net operuoti nebegalima. Tad mums reikia tikslinių Europos politikos krypčių tam, kad būtų galima anksti nustatyti kasos vėžį. Tai turi būti įtraukta į vėžio gydimo programas, taip pat kaip ir į prevencijos programas tam, kad turėtume priemonės, kurios leistų anksti diagnozuoti lygą ir ją gydyti. Jūs kalbėjote apie duomenų rinkimą. Dėkoju už jūsų atliktą darbą mums būtina informuoti visuomenę ir politikos sprendimų prieimėjus. Jie turi daugiau žinoti apie kasos vėžio simptomus. Nemažiau svarbu dirbti ir su valstybėmis narėmis. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kaip viso to pasiekti, ypač kai kalbame apie kasos vėžį. Dėkoju. Dėkoju, ponia Grostet. Dėkui, ponia pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad mes galim šiandien kalbėti tokią temą, kuri labai aktuali mūsų piliečiam, mūsų rinkėjam, kalbant apie vėžį ir virškinimo trakto vėžinius susirgymus. Tai kalbame apie prevenciją, diagnostiką ir storosios žarnos vėžiui tai labai aktualu. Daugelis mūsų piliečių praktiškai bijo tos diagnostikos ir bijo atlikti diagnostinius tyrimus prevencijos tikslais. Tai kaip, kaip nuimti tą dramatizmo aspektą nuo tų tyrimų, kad žmonės nebijotų ir darytų tuos prevencinius tyrimus. Jūs sakėte, kad penkios valstybės narės paprašė bendrijos pagalbos sveikatos programoms. Kai matome, kiek daug yra dirbama kovos su vėžiu srityje, kyla klausimas, ar turim pakankamai lėšų. Dabar kalbame visi apie daug, naują daugiametę finansavimo programą ir kiekvieną kartą, kai iškyla E, sveikatos klausimas, tai ta sveikata yra kaip neturtingas giminaitis visą laiką. Nes komisijos dokumentą turiu, kur sveikatos klausimai yra tam pačiam lygi kaip migrantų integracija ir taip toliau. Tai, tai yra absoliučiai skandalingi dalykai. Žinome, kad mūsų komitetas veikia aktyviai, bet turime visi aktyviai veikti, uh, kad biudžeto asignavimai, biudžeto lėšos iš tiesų atspindėtų piliečių lūkesčius, užkertant kelią ir gydant vėžiui, minėjot kasų, kasos vėžį, minėjot, taip pat čia reikia paminėti dar ir smegenų auglius ir e, vaikus sergančius vėžių. Tai iš tiesų uh, yra labai daug svarbių sričių, kur ES turėtų aktyviau veikti ir tai atspindėtų ir mūsų piliečių lūkesčius. Neturime pakankamai finansavimo. Aišku, sveikatai pinigų niekad nėra per daug, bet kaip mes galim paskatinti mūsų piliečius dalyvauti tose prevenciniuose, ankstyvosiuose diagnostiniuose tyrimuose nes dažnai žmonės tiesiog bijo išsitirti. Dėkoju, ponė Grostėt, ponė Dali. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisijos atstovė, kad atvykote. Virškinimo e, trakto vėžiniai susirgymai yra antras pagal mirties skaičių, antri pagal mirties skaičių po plaučių vyrams ir krūties vėžio moterims. Finansavimas skirtas ne infekciniam lygom, taip pat ir virškinimo trakto vėžinių susirgymų prevencijai nėra pakankamas labai daug lėšų skiriama tom lėtiniam lygom, o kovai su vėžiu ir apskritai vėžio gydimui ir prevencijai tik 3 procentai lėšų yra skiriami. Tai čia turime keisti tokią situaciją. Sakoma, kad maždaug 50 procentų visų vėžinių susirgymų jiems galima užkirsti kelią prevencijos priemonėmis, sveikų gyvenimo būdų, mažesnio alkoholio vartojimu, ansvario nebuvimu, bet to neužtenka. Mes turime taip pat turėti ir Europos lygmens veiksmingas ankstyvos diagnostikos programas. Nes virškinimo trakto vėžiai nepriklauso nuo amžiaus ES 6 tūkstančiai naujų atvejų registruojami kiekvienais metais, o tas, ta ankstyva diagnostika, tos skriningas yra, nėra privalomas. Valstybės narės ar nori, ar ne, gali pasirinkti, ar jį daryti ar ne. Pavyzdžiui, Bulgarijoje tik 31 procentas žmonių pasitikrina, kitose šalyse daugiau. Ir manau, kad tas skriningas, tas, ta, tas tikrinimas turėtų prasidėti nuo 48-49 metų amžiaus. Tai ką galim padaryti, kad iš tiesų kuo daugiau valstybių narių vykdytų tas skriningo programas ir jos turėtų prasidėti tokiam amžiui, e, kuris yra amžius leidžiantis efektyviausiai šią problemą spręsti. Dėkoju. Ar dar kas turi? Ar dar kas nori pasisakyti? Ne, tai tada komisijos atstovas. Kokie jūsų komentarai? Dėkui už klausimus, už išsakytas uh, pozicijas. kalbant apie mokslinius tyrimus virškinimo trakto vėžinių susirgymų srityje, galiu pateikti um, naujausius duomenys mm, apie, pavyzdžiui, septintą pagrindų programą. 7 procentai lėšų buvo skirta, 15 procentų buvo skirta vėžinių virškinimo trakto susirgymų klau, mm, tyrimui ir 20 metais tas pats numatyta. Tai maždaug 1,4 milijardai eurų buvo iš viso skirta kovai su vėžiu ir 15 procentų tų pinigų teko virškinimo trakto vėžiniam susirgymam. Ir čia būtent heliobakter infekcijai buvo didžiausias dėmesys skirtas ir jos ryšiui su vėžiniu susirgymu virškinimo trakte. Žinom, kad heliobakter gali sukelti tokius susirgymus. O kalbant apie Horizontas 2020 programą, kuri tebe vyksta, vėlgi 14 procentų vėžių skirtų pinigų e, patenka virškinimo trakto vėžiniam susirgymam. Ir čia kalbame apie naujus skriningo mechanizmus. Pavyzdžiui, e, išmaniųjų telefonų naudojimą, nustatant mikrobus e, žarninė ar, e, ar kvapo iš burnos. Ar kvapo iš burnos. Bet e, ši problema dažniausiai nukeliauja į valstybės narės. Ir valstybės narės, kalbant apie skriningą, vis atsako, nėra pakankamai pinigų, kaip sakė ponia Grostet. Aš turiu konkrečių pavyzdžių, kai valstybės narės gaudavo pinigų, bet net negalėdavo jų išleisti. Nesugeba tų pinigų valstybės narės panaudoti, kad pagerintų tas skriningo uh, programas, nemoka panaudoti tų pinigų, nemoka įsisavinti jų. Tai dėl to mes sugalvojom, kad galėtume pakviesti išorės ekspertus, kad jie padėtų valstybėm narėm tas skriningo programas patobulinti ir tas skirtas lėšas panaudoti. Taigi mes bandom nustatyti tas šalis, kuriuom reikia pagalbos ir siunčiame ekspertus, mokame ekspertam iš kitų valstybių narių, kad jie padėtų valstybėm narėm. Tai čia nekalbame apie kažkokius naujus planus ar naujing, naujas strategijas, tiesiog bandome padėti tom valstybėm narėm. Tai klausimas nėra, ar turime pakankamai lėšų moksliniam tyrimam ar sveikatos programom. Klausimas yra, kaip tuos pinigus paversti kažkuo realiu kiekvienam pacientui, kiekvienam žmogui. Taigi turime uh, su valstybėmis narėmis nusistatyti kartu prioritetus ir tada, pavyzdžiui, kalbant apie tas e, neturtingiausias valstybės narės, jų yra penkios, šešios, septynios, padėti jom tada taip pat ir lėšomis tas skriningo programas patobulinti ir efektyviai vykdyti. Jūs, ponia Grostėt, klausėte ir sakėte, kad žmonės bijo tų tyrimų. Kaip, kaip tą baimę nuimti? Tai čia reikia šviesti žmonės. Reikia, kad seselės, daktarai mm, užsimtų tuo švietimu, bet ir Europos parlamentas irgi galėtų skleisti žinias. Pavyzdžiui, kai kurių lygų e, patikrinimai nekelia jokių problemų, pavyzdžiui, živ žmonės bijodavo živ, dėl živ tirtis, nes žinojo, kad živ mm, teigiamas tyrimo rezultatas praktiškai yra mirties nuosprendis, o dabar tai tik reiškia, kad pradedamas gydimas. Tai taip pat ir su vėžiu. Kuo anksčiau nustatomas vėžys, tuo didesnė galimybė žmogui padėti. Ir mes vėžio kodeksui skiriam daug lėšų. Tai yra, kad nebūtų viršsvario, nebūtų piknaudžiaujama alkoholiu, tabaku. Ir plus skriningas, tai visos tos priemonės, ta 12, 12 žinučių žmonėms labai pasternautų vėžio prevencijai. Ponios dalį klausimai dėl įvairių skir, skriningo protokolų skirtumų. Yra tarybos rekomendacija. Ministrų taryba tai yra e, krūties vėžio skriningų, e, kokie turėtų būti pagrindai, taip pat e, gimdos kaklelio vėžio ir, ir storosios žarnos vėžio. Uh, Ir dabar, e, pavyzdžiui, storosios žarnos vėžio skriningus atlieka jau 20 valstybių narių. Bet skiriasi, aišku, amžiaus, kokio amžiaus žmonės yra tikrinami, kokie metodai ir čia kokybės e, problemos taip pat iškyla. Tai mes investuojame jungtinį tyrimų centrą, kad visom skriningų programom pagerėtų tie skriningai, nes dabar yra rimtų problemų dėl kokybės e, gimdos kaklelio ir krūties vėžio skriningo e, programų srityje, kai žmonės nebuvo pakviesti e, atlikti diagnostinius tyrimus ir kai buvo netinkamai diagnozuotos lygos, tai dabar bandome tas problemas e, spręsti. Aišku, visat galime padaryti daugiau, bet turime užtikrinti, kad busimoje mokslinių tyrimų programoje e, tai būtų prioritetas. Ypač, kad e, skirtume dėmesį tom lygom, į kurias kol kas nekreipiame dėmesio ir tom vėžio rūšim, kurios kaip ir užmirštos. Ir čia turime didinti investicijas į tyrimus ir atitinkamą darbą šioje srityje. Dėkoju visiems. Ir paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas yra du prieštaravimai pagal darbo tvarkos taisyklės dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų. 1507 80 kažkas, sako pirmininkė. Ir toliau iš dviejų arba iš trijų atskirų modifikacijų sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai ir taip pat genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21. Pažiūrėkim, kas šiandien yra mūsų salėje, ponia Boila pristatykite situaciją. Dėkoju. Mes jau ne vieną kartą šią temą svarstėme. Čia kalbame apie prieštaravimą dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų tvirtinimo procedūros. Ir visą laiką mes kvestionuojame tą procedūrą, nes jinai yra neteisinga. Ir čia visų frakcijų parlamentarai yra susivienyje, kad tą procedūrą, tą sistemą reikia keisti. Tos rezoliucijos ir anksčiau rezoliucijos, kurios buvo paskelbtos, aiškiai paaiškina, kad yra viršijamos įgyvendinimo galios, e, kurias gauna komisija ir komisija turi netvirtinti jokių genetiškai modifikuotų kukurūzų, kol nebus pakeista m, mm, ta įgaliojimų suteikimo procedūra. Taigi mes kreipiamės į Europos komisiją, kad jinai kol kas sustabdytų savo įgaliojimus dėl jungtinių tautų biologinės, susijusių su jungtinė tautų biologinė konvencijos įgyvendinimu ir su genetiškai modifikuotų kukurūzų tvirtinimu, nes tai atveda į didę, tai, tai, to rezultatas yra bioįvairoviai, dideli nuostoliai, labai didelė dirbožėmio degradacija, dirbožėmio suniokojimas. Kalbant apie visus priedus susijusius su genetiškai modifikuotų kukurūzų įteisinimu, tai negavome tų dokumentų, nematėme atitinkamoje internetinėje svetainėje ir negalėjome įvertinti valstybių narių kompetentingų institucijų komentarų. Tai tiek. Dėkoju. Daugiau nematau pranešėjų tuo klausimu, ar kas nori dar pasisakyti. Gal ponė Gerling, prašom. Dėkoju, aš kalbėsiu ponios Fiona vardu. Ji EPP nuomonę norėtų pristatyti. Ji tiesiog norėtų pasakyti, kad EPP nepritarė šiam rezoliucijos projektui. Panašu, kad situacija kartojasi, nes mes tiesiog kartojame tos pačius argumentus, bet kad visiems viskas būtų aišku, galiu pasakyti, kad EFSA įvertino šis šios kukurūzus 2017 m. lapkričio mėnesį, 17 jie paskelbė savo ataskaitą ir jie nusprendė, kad šie kukurūzai ir jų šalutiniai produktai nekelia grėsmės aplinkai ir sveikatai. Ir be to mes nemanome, kad komisija viršyje jai patikėtus įgaliojimus. Rezoliucijos projekte yra pateikta labai daug visiškai nepagristų e, pareiškimų. E, pavyzdžiui, punkte yra parašyta, kad e, parašyti dalykai, kurie visiškai neatitinka. Uh, E, tikrovės ir mes manome, kad jeigu jūs teikiate tokius pareiškimus, jūs turėtumėte paminėti, iš kur jūs gaunate informaciją. F pastraipoje taip pat yra parašyta, kad dėl šių kukurūzų bus naudojama daugiau glifosato ir po to rezoliucijos autoriai teigia, kad tai paveiks agronominės kukurūzų savybės. Vėlgi nėra nurodyta, kur yra, iš kur yra paimta ši informacija. Mes manome, kad komisija laikosi reglamento nuostatų ir mes manome, kad nėra jokių e, priežasčių manyti, kad taip nėra ir manome taip pat, kad reikia e, atsižvelgti į EFSOS e, mokslininkų pateiktas išvadas. Jei kam nors tos išvadas netinka dėl politinių priežasčių, tuomet čia tiesiog vyksta politikavimas. Uh, Ir mes manome, kad reikia e, remtis mokslinių tyrimų duomenimis, tuomet, kai tai yra įmanoma, o šiuo atveju tai yra įmanoma, yra labai daug e, mokslinių įrodymų. Ir EFSA skiriame daugybę pinigų iš ES biudžeto tam, kad jie atliktų tuos mokslinius vertinimus mūsų prašymus. Todėl mes nemanome, kad yra kokių nors priežasčių manyti, kad EFSA netinkamai atlieka savo pareigas. Taigi, ponia Fijauna ragins mus balsuoti prieš e, šį dokumentą. Ir apie kitą rezoliuciją, e, rezoliuciją aš norėčiau pasakyti tą patį. Na kągi, jei niekas daugiau nenori pasisakyti, tuomet aš suteiksiu galimybę komisijai pasisakyti. Gal komisija taip pat kartos tuos pačius argumentus, bet jau taip yra. Esame jau e, visi įsivėlę šį žaidimą. Pone Briugel, prašau. Dėkoju, dėkoju Jums už visus Jūsų paaiškinimus. Aš taip pat pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Kalba eina apie dvi rezoliucijas. Viena yra skirta naujam leidimui, kita yra skirta leidimui pratesti. Ir dėl šių abiejų minimų čia rūšių buvo atlikti moksliniai tyrimai EFSOje ir buvo priimta, priimtos išvados teigiamos, kaip ir minėjo parlamento narė, ir parlamento nariai pateikė savo pastabas, EFSA jas visas sureagavo, be to vyko nuolatinio komiteto susitikimas, kuriame taip pat apie tai buvo kalbėta. Visuomenė taip pat galėjo komentuoti EFSOS nuomonę ir EFSA sureagavo į tas viešasias pastabas ir paske, parašė, paske, paskelbė, kad tų viešųjų konsultacijų metu nebuvo gauta jokios naujos informacijos ir kad ji galėjo tik tai patvirtinti savo ankstesnės išvadas ir taip pat e, valstybių narių pateikta informacija nepakeitė EFSOS nuomonės. Todėl komisija siūlo valstybėms narėms e, leisti naudoti e, minėtą, minėtus genetiškai modifikuotus kukurūzus nurodyto tipo ir taip pat pratesti leidimą kitiems kukurūzams. Nultinis komitetas pasidžiavo balandžio 23 dieną. Da, Ir mes taip pat vakar kreipėmės į apeliacijų komitetą ir ten taip pat nebuvo paprieštarauta mūsų nuomoniai. Taigi dar kartą galiu pakartoti, kad komisija neturi jokių priežasčių atsimti šio sprendimo, todėl kad mes visiškai e, laikomės savo įgyvendinimo įgaliojimų ir galiojančių teisės aktų ir mes tikrai neviršiuojame mums e, patikėtų galiojimų ribų. Ir, be, ir Europos parlamentas, e, atlikdamas e, parlamentinį kontrolę, gali tikrai e, išsakyti savo nuomonę dėl to, ar mes viršėme savo įgaliojimus ar ne. Ir be abejo, mes esame pasiruošę atsakyti į visus jūsų klausimus. Galime pakomentuoti jūsų raginimą sustabdyti šio sprendimo galiojimą jūsų raginimą taip pat pakeisti kurias procedūras ir jei rezoliucijos bus patvirtintos, be abejo, mes tinkamai jas sureaguosime. Dėkoju. Labai dėkoju. Na kągi, galime baigti nagrinėti šį klausimą ir galime baigti ir savo posėdį. Na kągi, rytoj